Colleagues, good morning. If I can start the meeting again and give you. Kolegos, pradėkime posėdį. Norėčiau informuoti apie vakarykštį koordinatorių posėdį ir jo metu primtus sprendimus. Na, tai pirmiausia, dėl pranešėjo skirimo, tai koordinatoriai sutika, kad sutinkama dėl e, PNR domenų e, tvarkymo dėl, tarp ES ir Australijos mes nesimsime jokių veiksmų. Antra, e, Europos su, jūrų jūrų saugumo agentūros metinės ataskaitos ponas Flakinštein dėl perims pranešimą dėl EMSA reglamento dėl nuomonių, dėl 2010 metų veiklos ir harmonizuojant transporto priemonių reglamentus, o taip pat ir dėl aplinkosauginių teisės aktų nesimsime veiksmų. E, e, yra rengiamas savo iniciatyvas pranešimas ekonomikos komitete dėl PVM ateities. Ekon rengs savo iniciatyvos pranešimą kuris remsis komisijų žalia knyga ir ten e, kalba eina apie vyras apmokestinimo sistemas ir e, keleivių indėlį ir, ir Ekon nusprendė parengti nuomonę skirtą šiam klausimą, juolabas, kad balsavimai ikonai vyks rugsėjo 19 dieną. Taigi paraginame uh, E, koordinatorius pamastyti, ar mums vertėtų savo ruoštų renkti nuomonę dėl šio klausimo ir apie tinkamai bus informuotuoti e, dėl atlikimų tyrimų 2011 metais, tai koordinatorius nusprendė, kad reikia nemažai tyrimų skirtų šiems klausimams. Tai pavyzdžiui, e, socialinių teisės aktų, e, liečiančių tarpprofesionalius vairuotojus, įgyvendinimą ir poveikį, toliau e, emisijų kontrolės sritis Europos e, kompetencijos srityje, kai tai liečia transporto priemonės. Trečia, tyrimai susijęs su oro transporto sauga Na ir ketvirta, reikėtų apžvelgti tarptautinius oro vežėjus turimus. Koordinatoriai nusprendė, kad jeigu bus pakankamai e, biudžeto lėšų atlikus tuos tyrimus, tai reikės atlikti um, atnaujintą tyrimą dėl Eurovelos tyrimo. Na, mes tarimame, kad reikėtų uh, atlikti transporto priemonių rinkliavą analizę, bet šio tas tyrimas dar nepradėtas ir jis bus susijęs su eurovinėtis teisės aktų taikymu. Toliau teisės aktų iniciatyvas, aš informavau koordinatorius apie jų galimybės, e, paraginti komisiją teikti teisėkuros pasiūlymus, liečiančius dabartinę egzistuojančią tvarką ir mes paraginame koordinatorius turėti tai galvoje ir atsižvelgti į tas galimybės jų frakcijoje, kai šie dalykai bus aptariami dėl komitologijos. Buvo iškelti trys klausimai, tai yra skyšiai Mm, kurios kalėviai gabenasi savo rankiniam bagaže. Komisija yra parengusi atitinkamą teisės akto projektą, kadangi niekas e, nesipriešina, tai siūlau. E, galtinė data buvo birželio 16 diena, tai bus e, skubos tvarkos procedūra, kai parlamentas e, turės tikrinimo kontrolės teisę. E, E, pilotų licencijas. Tai vadinamoji N licencijų problema. Tai Liepos mėnesį greičiausiai lauksime e, pasiūlymo projektą ir koordinatoriai nusprendė, kad reikės skirti pranešėją pagal antrą straipsnį, e, antrą dalį jeigu komisija siūlys atitinkamą iniciatyvą ir aišku, mes skirsime atinkamą koordinatorių, tačiau kol kas to pasiūlymo iš komisijos nesusakėme ir todėl dar negalime nieko nuspręsti. O kai dėl traukinių, tai, tai vienas iš mūsų komitolo, už komitologiją atsakingų pranešėjų prisimšęs darbus dėl ETS. Tai ekspertus tikime, tai yra, įvyko ekspertų sutikimas Mm, ir transsekretoriaus nariai, ponė Jensens ir bendros sprendimo skyriaus nariai jame dalyvavo. Dėl kitų reikalų ES saugos turimai su Kanada ir su Brazilija. Koordinatoriai nusprendė e, patvirtinti tarybos išvadų projekto e, tekstą dėl šių sustarimų su Brazilija, o taip pat ir sustarim, dėl sustarimų su Kanada dėl aviacinės saugos. Buvo pabrėžta, jog suderinta teisėkuros procedūra. E, kurios tikslas yra modifikuoti susitarimus, netaps precedentų būsimiems susitarimams. Taip buvo paraginta ECR frakcija parengtis pranešimą savo uh, iniciatyvą dėl regioninių oro aviacinių paslaugų. Koordinatoriai pritarė, nusprendė, kad uh, neverta kol kas renkti šio pranešimo ir palūkėti aviacinio paketo rudenį ir tuomet nuspręsti, ar reikia e, renkti pranešinę savo iniciatyvą dėl e, regioninių oro uostų, regioninių aviacijos paslaugų ir koordinatoriai tuomet paragins atsar frakciją e, pareng, sureaguoti. Tėnų konvencija. Na, šis klausimas bus aptartas Liepos mėnesį. Pirmininkas informavo koordinatorius e, apie tarybos sprendimą padalinti šį teisės aktą e, į du teisinius pagrindus - 10 straipsnis ir 11 straipsnis, e, sutinkamai su tais klausimais, kurie liečia keleivių bagažą. E, šie klausimai bus perduoti jūri komitetui. E, Na, ir kiti straipsniai lėčia mūsų komiteto kompetencijas rytis. Mano e, pranešimas bus pristatytas jūsų komitetui e, Liepos 11-12 dienos posėdėje ir bus balsuojama kalendoriai e, dėl, dėl 12 ir 13 metų. Mes e, koordinatoriai susipažino su siūlomais mūsų posėdžių kalendoriais 12 e, ir 13 metais. Ir, na ir Na ir 2012 metų balandžio mėnesį e, plenarinė sesija įvyks nuo antradienio iki penktadienio. Tai yra dėl graikų ortodoksų um, Velyko dėl geležinkelio paketo po gyvų diskusijų. Na, tai gal buvo pas toks šimtmetį pareiškimas, taigi po labai gyvų diskusijų koordinatoriai nusprendė atidėti balsavimą komitete iki e, transporto e, komiteto posėdžio spalio mėnesį tam, kad transporto transporto komiteto nariai galėtų teikti pakeitimų ir būtų galima pasiekti kompromisu. Taigi, tokiu būdu mes sieksime konsensuso mūsų komitete. Taigi, jeigu neklystu, balsavimai vyks spalio 11 dieną. Pone Degandis, pranešimas dėl aviacijos saugos. Parašiau koordinatorių, taip pat ir uh, komiteto narių kreiptis į savo frakciją su prašymu, e, siekiant, kad e, pono Degrandės pranešimas būtų trauktas į Liepos mėnesio e, plenarinė sesija, nes vicepirmininkas Kalas lankysis toje plenarinėje sesijoje ir mūsų komitetas paprašė, kad jis pasisakytų dėl skyščių ir tikimės, kad tas pareiškimas bus įtrauktas į darbo tvarkė Liepos mėnesį, o tai dėl delegacijų vizitų 2012 metais, tai jau sutarėme e, dėl dviejų pasiūlymų dėl delegacijų vizitų. Vienas į Vadensį e, ir į Hamburgą, į uostą, o kitas į Kretą, tai siūlo SND ponas Danalisas. Na ir kol kas laukime. E, kol bus patvirtintas EPP siūlymas dėl delegacijos vizito 2012 metais ir palūkėkime, kol sužinosime, ko ji nori. Štai tokia informacija apie vakarykštį koordinatorių posėdį. Ar turite kokį nors klausimą dėl jo? Jei ne, tuomet e, tai vertinu kaip pritarimą. Dėkoju, ponė Defantis, def, def, noriu pasakyti dėl darbo tvarkos, prašau. Dėkui, ponė pirmininkė. Italijos EPP e, vardu norėčiau pasakyti, kalbėsime apie ES ir Brazilijos e, susitarimą. E, dėl Batisti, dėl atsisakymo jį išduoti ir jo paleidimo, turint galvoje e, tą darbą, kurį atliko pranešėja, ponė tikavo, tikavo ir šešėliniai pranešėjai, norėtume padėkoti jiems už darbą, bet nenorėtume e, paremti šalies, kuri veikia prieš ES valstybių interesus ir visiškai neklausė Europos parlamento balso dėl Batisti ekstradicijos. Dėkui, ponė Fidanzė. O dabar pereikime prie, balsa... prie balsavimo. Pasižiūrėkite, ar turite balsavimo korteles, ar jos įdėtos į balsavimo įrenginį. Dabar pabandysime tik pabandyti, ar niekas neapgaudinėja, ar EPP, pažiūrėjau, nebalsuoja daugiau balsų negu turi pabandykim pasitikrinti, kaip galim balsuoti. Ar visi turit balsavimo korteles? Ar, ar siūsit asistentus, kad atneštų jum korteles? Taigi, pabandėme balsuoti. Bandymas baigtas. Kastenitz, legal, Žiūriu į ponę Kastens, ar visi teisėtai balsavo, puiku, Taigi, ponas Lesori rodys ženklus nykščių. Taigi, pirmasis pranešimas, ponios Tikau pranešimas dėl ES ir Brazilijos susitarimo dėl civilinės aviacijos saugos. Balsuojam už visą pranešimą. Prašom, pradedam. It's on the machine, on the machine, because it's a final vote. Yeah, because it's a final vote. On galutinis balsavimas, tai balsuokite su balsavimo įranga. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 34 už, įskaitant poną Sesolį, vienas prieš, vienas susilaikimas, du prieš, du prieš. Susilaikiusių nėra, taigi pranešimas priimtas. Ponios Tikau pranešimas priimtas. Okay. Tourism report. Turizmo klausimais pranešimas. Turistų lankomiausia vieta pasaulyje. Pono Fidanza pono Fidanza pranešimas. Taigi, balsuojame už pranešimą savo iniciatyvą turistų lankomiausia vieta pasaulyje Europą. Nauja Europos turizmo politika. Pirmasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaikė atmesta. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė primta. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, priimta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė primta. Dabar pastraipos. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Toliau 29 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 37. Pone Tikau, kas už? Tai ketvirtoji pastraipa. Kas prieš? Susilaikė priimta. 38. pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė priimta. 39. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 41. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 42. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Ketvirtasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 51. Pona Degrando. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 52. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 53. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 54. Pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė priimta. Penktasis kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Šeštasis kompromisas. Kas už? Kas prieš susilaikė priimta. 71 pakeitimas Degrandės. Kas už? Kas prieš susilaikė atmesta. 73 kas už? kas prieš, susilaikė priimta. 74. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 76. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 77. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 78. Kas už, prieš, susilaikė priimtas. 79 kas už, prieš susilaikė priimta. 80 kas už, prieš susilaikė priimta. 7 kas už, prieš susilaikė priimta. Aštuntasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 75 su žodiniu pakeitimu iš žaliųjų, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 159 pakeitimas, antroji dalis nuo Considers that Rights Projection, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 93 pakeitimas ponios Sender, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 95 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 96 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Devintasis kompromisas. Atsiprašau, 98 pakeitimas. Kas už? prieš susilaikė priimta. Devintasis kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. Dešimtasis, kas už, prieš susilaikė priimta. Vienuoliktasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 115. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 119 pakeitimas. Ponios Sender, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 12 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Matau, kad nuovargis jaučiasi, pradeda jaustis nuovargis, nesirūpinkite, beliko tik 30 puslapių. Taigi, 124 pakeitimas antroji dalis. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 122 pakeitimas antroji dalis. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Tryliktasis kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 128. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Keturioliktasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Penkioliktasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė priimta. Šeš, šešioliktasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 147 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė pri, atmesta. 17 kompromisas. Mes pasamu 147. Pasitikslinkime, bet man atrodo, jis buvo atmestas. Taigi balsuojame dėl 147 pakeitimo. Taigi, 147. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Aiškiai atmestas. 17 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 157 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 18 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 161. Kas už, kas prieš susilaikė. Dar patikrinkime elektroniniu būdu. 161 pakeitimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Devinioliktasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dvidešimt šeštasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 171 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 172 pakeitimas yra žaliųjų žodinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko primta. 118 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko primta. 179, 81 ne, nebereikia. Kas už 182, prieš, susilaiko primta. 183. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 184. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 186. Balsavimas dalimis. Pirmoji dalis žodis ekoturizmas. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Antroji dalis ir vietos bioįvairovė. Kas už, prieš susilaiko priimta. 188 kas už, prieš susilaiko priimta. 190 kas už, prieš susilaiko priimta. 191 kas už, prieš susilaiko atmesta. 194 kas už, kas prieš susilaiko pasitikrinkime elektroniniu būdu 194 pakeitimas. Visi balsavote. Balsavimas baigtas. Primtas. 192. Taip papildomas. Kas už prieš susilaiko priimta. 193. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 195. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 199. Balsavimas dalimis. Pirmoji dalis. Particularly in the new member states, ypač naujose valstybėse narėse. Taigi, be šių žodžių turėtų būti tekstas be kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis nebe turi prasmės. So the... O dabar balsuojame už antrą dalį, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 24 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 200. Kas už? Kas prieš? Susilaiko primta. 201. Kas už? Kas prieš? Susilaiko primta. 20. Kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko primta. 21 kompromisas. Už, prieš, susilaiko, priimta. 202 pakeitimas. Du žodžiai. Pirmoji dalis. Fact that demographic developments in Europe will give rise to. Faktas, kad demografiniai pokyčiai Europoje už prieš susilaikę priimta. Antroji dalis išbraukimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 213 kas už, prieš, susilaiko priimta. 214, kas už, prieš, susilaiko priimta. 215, kas už, prieš, susilaiko priimta. 217, kas už, prieš 216 atmetamas. Taigi, kas už 217? Primta. 218 už, prieš, susilaiko, primta. 219 už, kas prieš, susilaiko, primta. 221, kas už, prieš, susilaiko, primta. 222, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 223 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 22 kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 27 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 238, kas už, prieš, susilaiko, primta. 240, kas už, prieš, susilaiko, primta. 28 kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko, primta. 248. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 249 už, prieš, susilaiko, priimta. 250. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 23 kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 256 Kas už, prieš, susilaiko priimta. 25 kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 260 su žodiniu pakeitimu, čia matote jį, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Dabar konstatuojamosios dalis. Taigi, penktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Šeštasis pakeitimas. Jame nėra e, to, kas yra penktame. Kas už, prieš, susilaiko priimta. Septintasis pakeitimas. Kas už prieš susilaiko priimta. Aštuntasis. Kas už prieš susilaiko priimta. De, dešimtasis. Kas už prieš susilaiko priimta. Vienuoliktasis. Kas už prieš susilaiko priimta. Dvyliktasis. Už prieš susilaiko priimta. Penkioliktasis. Už prieš susilaiko priimta. Keturioliktasis. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. E konstatuojamoji dalis. Jinai e, pakeitimą atsimti. F konstatuojamoji dalis. Devinioliktasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 20 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Pasitikslinkime. Balsuokime elektroniniu būdu 20 pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimtas. 20 pakeitimas priimtas. Nuomonės. Dabar eikime šeštoji pastraipa. Imko nuomonė. Šeštoji pastraipa. Imko nuomonė, kas už, prieš, susilaiko priimta. Toliau. Konstatuojamoji dalis E. Imko. E konstatuojamoji dalis imko. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Toliau yra. Trečios, trečioji pastraipa regionų komitetas. Mano, tai būtų mano popieriuose 19 puslapis. Trečioji pastraipa - regi komitetas. O kokį penktą jūs čia turite galvoje? Klausė pirmininkas. Radau. Taigi, penktoji pastraipa įtrė. Kas už, prieš, susilaiko priimta. O dabar mes esame 19 puslapyje. Trečioji pastraipa regi komitetas, kas už, prieš susilaiko atmesta. Septintoji pastraipa regi, kas už, prieš susilaiko primta. 23 pastraipa regi. Kas už, prieš, susilaiko priimta. Agri ketvirtoji pastraipa. Kas už? Trečias, trečioji pastraipa dėl 24 kompromiso netenka prasmės. Taigi, agri, ketvirtoji pastraipa, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Tryliktoji pastraipa agri, kas už, prieš, susilaiko priimta. 18 pastraipa, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Toliau kultūros komitetas, pirmoji pastraipa, kas už, prieš, susilaiko priimta. Kultūros komitetas, 14 pastraipa, kas už, prieš, susilaiko priimta. 15 pastraipa, kas už, prieš, susilaiko priimta. Kultūros komitetas 26 pastraipa, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Ir dabar galutinis balsavimas. Prašom, balsuojame. Has everybody voted? Vote is closed. Visi balsavote, balsuoti baigiame. 35 už ir ponas Sasulis 36, 5 prieš, ne vienas nesusilaikė, pritartas, sveikiname <clears throat> poną. Finanzą. Fidanza. Bloga žinia dabar yra ta, kad vėl pradėsime nuo pirmo puslapio. O gera žinia, kad tai yra paskutinis balsavimas. Jis gali būti šiek tiek sudėtingesnis, nes balsuosime ne tik dėl kompromisinių pakeitimų, tačiau ir dėl dalinių kompromisinių pakeitimų. Nepaisant to, turime prisijimti šią naštą tam, kad išsiaiškintume, kas turi būti patvirtinta, kas ne. Taigi balsuosime dėl pono Kocho pranešimo dėl kelių eismo saugos. Esate pasirengę. Tuomet e, antroji pastraipa 14 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę pritarta. A kompromisas, kas už prieš susilaikę pritarta. B kompromisas, kas už prieš susilaikę pritarta. Dabar balsuojame dėl 23 pakeitimo e, su žodinė pataisa, kurią teikia pranešėjas. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 26 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 27 pranešėjo. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 29 ir 30 identiški, kas už, prieš Susilaikė pritarta. 31. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 32. Papildomas. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 34. Pono Vandalino. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 33 ponios Fajon, kas už, prieš susilaikė pritarta. 35 kas už, prieš susilaikė pritarta. 36 kas už, prieš susilaikė pasitikslinkime dėl 36 balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. 37 su žodiniu pakeitimu kas už, prieš susilaikė. Pritarta 38 papildantis, kas už, prieš susilaikė pritarta 39. Taip pat papildantis kartu su žodiniu pakeitimu, kurį teikia pranešėjas, kas už, prieš, susilaikė pritarta. 40. kas už, prieš, susilaikė atmesta. 41. kas už, prieš, susilaikė. Tikslinamės dėl ponios Jensen 41 pakeitimo balsuoti. Pradedame. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmestų. 42. Kas už prieš susilaikę. Reikia taip pat tikslintis, galbūt tas pats balsavimo rezultatas, tačiau reikia būti tikriems. Balsuojame elektroniškai dėl 42, visi balsavote, balsuoti baigiame, atmestą. 44. Kas už, prieš, susilaikė tas pats rezultatas. Balsavimo atmesta 45. Kas už, prieš, susilaikė pritarta 46. Kas už, prieš, susilaikė pritarta 47. Kas už kas prieš susilaikė, atmesta 48, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 409. Kitas yra balsavimo teikimas pranešimas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 50. Kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 53. Kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 55. Pono Bachas už, kas prieš susilaikė, pasitikslinkime dėl 55 pono Bacho pakeitimo, balsuoti pradedame. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Atmesta. 56 papildomas, kas už, prieš susilaikė atmesta. C kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Šešdešimt pirmasis dabar, kas už, prieš susilaikė pritarta, 62 papildomas, kas už prieš susilaikė pritarta. 63. Kas už? Prieš. Pasitikslinkime dėl 63. Panas Grysbek. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. 64. Papildantis, kas už, prieš susilaikė pritarta. D kompromisas, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Kitas yra 72 papildantis 19 pastraipoje, kas už, prieš, susilaikė pritarta. 63 panavandarino, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Šią 74. Kas už prieš susilaikė pritarta. 75. Kas už kas prieš susilaikė atmesta. 76. Kas už kas prieš susilaikė pritarta. Kadangi pritarta 74, mums reikia balsuoti dabar 77 žodinio pakeitimo, kas už prieš susilaiko pritarta. 78 papildantis, kas už prieš susilaikė pritarta. 79 papildantis, kas už prieš susilaikė atmesta. 82 kas už, prieš susilaikę pritarta. 80 atkrinta, nes buvo patvirtintas 82, 83 dabar, kas už, kas prieš, susilaikė tikslinamės, 83 elektroniškai pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. 86. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 90. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 88. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 89. Kas už, prieš, susilaikė pasitikslinkime dėl 89. Pradėjome balsuoti, manau, kad bus 19 už 22 prieš, ar visi balsavo, balsuoti. Baigiame, buvau neteisus, pritarta E kompromisinis pakeitimas. Kitas balsavimas dalimis. Iš dviejų dalių Pirmą dalį sudaro visas tekstas, išskyrus žodį obligatori, pirmoji lūtė būtina. Jeigu nematėte, nepabėjote to žodžio, tai noriu Jums tai dar kartą priminti, kas dabar už pirmąją dalį, kas prieš susilaikė pritarta. Antroji dalis joje jau yra žodis obligatorikas už prieš susilaikę atmestą. 94 yra kitas pakeitimas, 91 tai A naujoje pastraipo, kas už prieš susilaikę pritarta. 95 kas už prieš susilaikę pritarta, 96 kas už prieš susilaikė pritarta. 97 yra iš dviejų dalių ir dar papildomai teikiamas žodis pakeitimas. Pirmoje dalyje kalbama apie tą dadadada prieš nuovargį, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Antroji dalis matyti prievalės, jeigu jos būtinos, už prieš susilaikę pritartas žodinis pakeitimas. 29 pastraipa papildoma, už prieš susilaikę pritartą. 58 pats svarbiausias turbūt, kas už prieš susilaikė pritartą. Norite pasitikslinti? Ne, pirmininkas nesutinka. 105 pono Vandalino pakeitimas. Kas už, prieš susilaikė atmesta. Šimtasis, kas už, prieš susilaikė atmesta. Šimtas pirmasis papildantis, kas už, prieš susilaikė atmesta Pasitikslinkime dėl 101. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta 18 už, 19 už, 22 prieš. 103. Papildantis, kas už, prieš susilaikė atmestas 104 papildantis, kas už prieš susilaikė pritarta. 108 panastikau, kas už prieš susilaikė pritarta. 111 kas už prieš susilaikė pritarta. 112 papildantis, kas už prieš susilaikė pritarta, 113 toks pats, kas už prieš susilaikė pritarta. 114 atsiimtas, 115 papildantis, kas už prieš susilaikė atmesta. 116 su žodiniu pakeitimu, kas už prieš susilaikė pritarta 117 pranešėjo, kas už prieš susilaikė pritarta. 118 ponios Raner, kuri perėmė ponai kas už prieš susilaikę pritarta. F kompromisinis pakeitimas prieš už prieš susilaikė pritarta. 120 kas už prieš susilaikė pritarta. 122 išbraukti siūloma, kas už, prieš, susilaikė, tikslinamas dėl 122, balsuoti pradedame. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. 20 už, 21 prieš, atmestą. 123 kas už, prieš, susilaikė, Pasitikslinkime dėl šio pakeitimo taip pat, taigi balsuojame 223 ir visi balsavote. Balsuoti baigiame. Atmesta 19 balsavus už 23 prieš. F kompromisinis pakeitimas. Bis kas už prieš susilaikė pritarta. G kompromisinis pakeitimas, kas už prieš susilaikė pritarta. 110 yra kitas pakeitimas. Kas už prieš susilaikė atmesta. 129. Kas už? Prieš. Susilaikė pritarta 130 atsiimtas, 131 kas už, prieš susilaikė pritarta 132 kas už, prieš susilaikė pritarta 133 kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 136 panalyginsiu iš dviejų dalių. Pirmoji dalis visas tekstas išskyrus e, anksčiau sutarti greičio limitai už prieš susilaikė pritarta. Antroji dalis įtraukiant e, greičio apribojimą anksčiau sutarta už prieš susilaikę atmestą. <clears throat> 137 taip pat balsavimas dalimis, pirmoji dalis, skyrus dviračius ir su žodiniu pakeitimu, e, dviračius be elektrinių variklių, greičiau važiuojančius ne 25 km per valandą, už prieš susilaikę atmestą antroji dalis atkrinta, nes e, pirmoji dalis buvo atmesta. H kompromisinis pakeitimas už prieš susilaikė pritarta. 143 dabar pakeitimas 25 pastraipai. Kas už prieš susilaikė pritarta. 140 papildantis, kas už prieš susilaikė pritarta. 141 papildantis už prieš susilaikė pritarta. 145 už prieš susilaikė pritarta. 146 kas už prieš susilaikė atmestas 147 už prieš susilaikė pritarta 148. Už prieš susilaikė pritarta 149. Už prieš susilaikė pritarta 150. Kas už prieš susilaikė atmesta 151. Kas už prieš susilaikė pritarta. 153. Už prieš susilaikė. Pritarta. 154 atkrinto. 156 kas už prieš susilaikė. Pritarta. 157 kas už prieš susilaikė. Pritarta. 158 už prieš susilaiko pritarta. 160 už prieš susilaikė. Pritarta 161. Pritarta 159. Kas už prieš susilaikė. Pasitikslinkime, balsuoti pradedame. vieno EPP frakcijos atstovų ir per daug tarp balsuojančių. Pone Kūn, labai gerai stengiatės ponui Grošui nedalyvaujant. Jau viskas tvarkoja dabar, ačiū. Balsuoti baigiame. <clears throat> Atmesta 19 balsavus už 22 prieš, 163 papildantis už prieš susilaikę atmestą. 165 su žodiniu pranešėjo pakeitimu, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 166 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 167 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 168 kas už, prieš susilaikė pritarta, 169 kas už, prieš susilaikė pritarta. 171 už, prieš susilaikė pritarta. H. Bis kompromisinis pakeitimas iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį visą tekstą išskyrus komisiją ir, ir antroji dalis įtraukiama Traukiam žodžią komisiją ir kas už pirmąją dalį. Kas prieš susilaikė. Pritarta. Todėl reikia balsuoti dėl antrosios dalies taip, kas už. <clears throat> prieš susilaikė pritarta. 178 pakeitimas 28 naujos pastraipos. A, kas už, prieš susilaikė pritarta. 159, kas už, prieš susilaikė pritarta. Norite pastiksinti dėl 179, pradedame balsuoti. Vienu EPP atstovu tarp balsuojančių yra per daug. As everybody voted, the vote is Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 24 už 17 prieš. Pritarta. 180 kas už, kas prieš. Susilaikė pritarta. Favor. 181, kas už, prieš susilaikė pritarta. 182, kas už, prieš susilaikė pritarta. Į kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Dabar G kompromisinis pakeitimas. Iš karto prie jo pereiname, kas už tai yra jot, tai atsiprašau. Prieš susilaiko pritarta. 191. kas už. Prieš susilaikė pritarta. 192. kas už. Prieš susilaikė pritarta. 193. kas už. Prieš susilaikė pritarta. 194 kas už, prieš susilaikė pritarta. 195 papildantis kas už, prieš susilaikė pritarta. 196 papildantis kas už, prieš susilaikė pritarta. 198 kas už, prieš susilaikė pritarta. 207 yra kitas pakeitimas, 34 A naujasis paragrafas, kas už prieš susilaiko. Pasitikslinkime dėl šito pakeitimo, manau, kad pritarta. Balsuoti pradama dėl 207 ar visi balsavote. Balsuoti baigiame. 18 už 22 prieš atmestą. Du šimtai šeštas, kas už, prieš susilaikė atmesta, du šimtai aštuntasis, kas už, prieš susilaikė atmesta, du šimtai devintasis, kas už, prieš susilaikė pritarta. K kompromisinis pakeitimas, kas už prieš susilaikė pritartą. L pirmiausiai kompromisinis pakeitimas, kas už prieš susilaikė pritarta. Dabar dėl M balsuokime, kas už, prieš susilaikė pritarta. Dabar N, kas už, prieš susilaikė pritarta. 219 kitas pakeitimas, kas už prieš susilaikė pritarta, 221 kas už prieš susilaikė pritarta, 222 kas už prieš susilaikė pritarta. Tai yra atmesta 223 kas už prieš susilaikė atmesta. Atmesta. Na, atmesta. Nebereikia, nebereikia. Nebereikia. O kompromisas. Ar norite pasitikslinti elektroniniu būdu dėl 223? Taip ir padarykime. 223 Vandelen pakeitimas. Balsuokime. Balsuokime. Ar visi balsavote? Balsamas baig. Atmesta. Geriau pasitikslinkite, negu kad po to piktis. E, o kompromisas. Koks rezultatas? 13 e, už, 27 prieš. Toks ir buvo rezultatas. Ar dabar patenkinti? Dabar kompromisas O. Kas už, prieš, susilaikiusi į primtą. Toliau. 228, 228 pakeitimas kas už, prieš, susilaikiusi į primtą. 229, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. 231. Kas už prieš susilaikiusiai primta. Turime pranešio žodinį pakeitimą. Kas už prieš susilaikiusiai primta. 233, 234 identiški, kas už, prieš, sulaikiusi atmesta. 232 yra papildomas pakeitimas, kas už, prieš, sulaikiusiai primta. 235 kas už, prieš, susilaikiusiai primta. 236 kas už, prieš, susilaikiusiai primta. B. Komp P kompromisas čia gan sudėtinga. Jis susideda iš trijų dalių. Pirmoji dalis - valstybės narės raginamos pirmasis punktas iki um, automobilių um, privalmas antra dalis um, dėl šalmų ir trečioji dalis - šia valstybės narės raginamos padrasinti um, dviratininkus, ypač naktį dėvėti lėnis. Taigi, trys dalis. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš sulaikiusi primta. Antroji dalis. Kas už? Prieš susilaikiusi primta. Trečioji dalis. Kas už, prieš, susilaikysi primtam. Du šimtai keturiasdešimtas papildymas, kas už, prieš, susilaikysi atmestam. 237 papildymas, kas už, prieš, susilaikiusiai. Pasitikslinkime elektroniniu būdu dėl 237 balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 245, kas už, prieš, susilaikiusi primta. 247, kas už, prieš, susilaikiusi primta. Q kompromisas, kas už, prieš, susilaikiusi primta. 248 papildymas, kas už, prieš, susilaikiusi primta. 250 papildymas, kas už, prieš, susilaikiusi primta. 251 dalimis, pirmoji dalis, e, kelių priežiūros darbuotojai, antroji dalis. E, antroji dalis, trečioji dalis likusi, kas pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikiusi primta, antroji dalis, kas už, prieš, susilaikiusi primta, trečioji dalis, likusi dalis, kas už, prieš, susilaikiusi primta. O, kompromisas. Kas už, prieš, susilaikiusi primta. Du šimtai penkiasdešimt devintas. Kas už, prieš, susilaikiusi. Pasitikslinkime elektroniniu būdu dėl 259, tai yra panios Grisbek pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Na, 19. 260. Kas už? Prieš susilaikysiai. Pasitikslinkime dėl 260. Balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 2021. Atmesta. Netrodo, kad viena kažkas yra pakortelės. Tai 221, kas už, prieš, susilaikiusi atmesta. Pereikim prie konsultuojamųjų dalių. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusi primti. Antrasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusi primti. Trečias pakeitimas, kas už prieš, susilaikiusi primta ketvirtas, kas už, prieš, susilaikiusi primta penktas, kas už, prieš, susilaikiusi primta šeštas, kas už, prieš, susilaikiusi primtas septintas, kas už, prieš, susilaikiusi primta aštuntas, kas už, prieš, susilaikiusi, pasitikslinkime elektroniniu būdu dėl aštunto pakeitimo, balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Devintas pakeitimas, kas už prieš. Susilaikiusi primta. Dešimtas su pataisimu, kas už prieš. Susilaikiusi primta. Vienuoliktas, kas už prieš prieš susilaikiusiai primta. 12 ir 13 identiški, kas už, prieš susilaikiusiai primta. Galutinis balsavimas. Balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 31 už, 6 prieš 3 susilaikysi primtas. Sveikinu pono Kocho. Kągi, kolegos, mes baigime balsavimus. Dėkoju Jums už kantrybę, už taip pat ir už darbą, pasangas, taip pat dėkoju ir komiteto sekretariatui, nes nelengva susidoroti su sudėtingu balsavimo sąrašu. Na ir kitas darbo atvarkės punktas. Ir kada mes esame numatę dirbti? Ar komisaras atsakingas už EMS atvykęs? komisijos atstovas narys, e, siūlau padaryti pertrauką. Iki 10.30 pasiaiškinsime, ar komisijos atstovas ir mano kolegos neprieštaraus. Taigi 10 minučių pertraukėlė ir tęsim posėdį 10.30 su sąlyga, kad bus atvykęs komisijos atstovas. Ačiū. Okay, colleagues, next item on the agenda. Na kągi, dar, kolegos, tęskime darbą pagal darbo tvarkirkę. Tai yra EMS reglamentas. Ir suteiksiu žodį mūsų pranešėjai ponui Fleckensteinui. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, nenorėčiau per daug gaišinti jūsų laiko, nes nuo paskutinių diskusijų nedaug kas te pasikeitė, išskyrus tai, e, tai, ką aš tuo metu buvau sakęs, dabar įsilėjau į pakeitimus. Tačiau tuo metu mes sutarėme, kad MSUS atveju patirtis yra labai gera. Taip pat sutinku su visais tais, kurie sakė, kad e, sunkmečio laikais reikia E, nepamesti iš akių kaštų. Na, man rodos, EMSUS atveju pavyko užtikrinti sinergijos efektus, kurie išriškėjo tuo metu, kai taryba teikia užduotis EMSai ir kartu, kai ministrai jau po to sugrįžta namo, jie, sėga prisimena, kad atsilieps ir jų darbui namuose nacionalinių lygių. Yra pateikta nemažai pakeitimų dėl šio pranešime. Na ir iš jų vienas svarbiausių, dėl kurio labai įsiskiria nuomonės taryba, yra susijęs su e, jūros taršos prevencija ir jos šalinimo. Ir tai yra tarša, kuri atsiranda dėl laivybos, o taip pat ir dėl uh, grėžinių platformų, o taip pat ir e, kitų dalykų, kaip pavyzdžiui vėjo jėgainių arba galbūt netgi e, naujų dalykų, kaip pavyzdžiui anglies e, CO2 saugyklų. Taigi tikriausiai ir dėl jų reikės imtis papildomų priemonių, kurios užtikrintų jūrų švarą ir saugą. Taip pat yra pakeitimų liečiančių konsultacijas su komisija ir valstybėmis narimis, taip pat konsultacijas tarptautinėse organėse. Ypač, kai kalba eina apie vieningą Europos jūrą ir tikslas yra mažinti demokratiją, tai yra žaliosios, mėlynosios juostos projektas. Tai yra dar pirmininkaujant šaliai, praeitais metais taryboje buvo aptarimi šie dalykai. Taip pat e, pakeitimai yra susijęs su RIVMK sistema, saugių jūrų tinklų suderinamumu, taip pat pakeitimai liečia e, pripažintų agentūrų sertifikavimą ir susitikinęs kad e, EPS gali pasitarnauti konsultacijų metu, kai kalba eina apie jūrininkų kvalifikacijos e, e, kelimą, apmokymą, nes e, EMSA bendradarbiauja su jų, jūrininkų mokyklomis, užtikrina gerosios praktikos platinimą. Beje, yra dar tam tikrų dalykų, dėl kurių nepasisakiau, bet tiesiog perėmiau komisijos siūlymas. Tai yra tie dalykai, kurie yra susijęs su uh, um, jūros e, taršos šalinimu ir atitinkamu bendradarbiavimu šioje srityje su trečiosiomis šalimis, kaiminėmis šalimis. Tai turi būti įmanoma. Na ir tiesą sakant, aš išsakiau tik tai, ką nesikiau patvirtino parlamentas, tai yra labai svarbu, kad e, būtų atlikta galimybių studija kurios metu būtų atsižvelgiama į pakrančių problematiką. Taigi, aš siūlau štai ką. Uh, uh, suteikti komisijos administraciniai, e, nu, administraciniai organai 25 procentus balsų, taigi toks organas turėtų veto teisę, kai kalba jis apie inspekcijas, o taip pat ir direktorius atranką. Na ir pabaigai atkreipsiu dėmesį keletą papildomų dalykų. Na, aš žinau, kad dėl tam tikrų aspektų mūsų nuomonės įsiskiria su taryba ir reikėtų pasižiūrėti, kaip tas nuomonės suartinti. Per paskutinę transporto ministrų tarybą mums buvo siūstas signalas. Tai yra, kad taryba nebėra tokia nelanksti, ji linkusi šiek tiek nusileisti. Taip pat, e, jeigu jau kartą pasiekime sinergijos efektą, tai svarbu, kad jie būtų gyvendinti ir namuose. Uh, Na ir taip pat gali tekti papildomos užduotis agentūrai susijęs su konsultacinė veikla. Ir mm, negalima argumentuoti kad agentūrai trūksta ekspertinių žinių, bet kita vertus, taip, jeigu yra skiriamas kartą naujus užduotis, tai reikia pasirūpinti, kad ir būtų skuptos ekspertų žinios dėl, tvark, dėl tvarkaraščio. Birželio 21 dieną, atsiprašau, 29, šiandiena 21 yra, taigi 29 galutinė diena, kai galima bus teikti pakeitimus. E, rugsėjo mėnesį vyks antrasis susitikimas su šešėliniais pranešėjais, aš vis numatę surinkti ir trečiąjį. Na ir galiausiai jau spalio mėnesį mūsų komitete galėsime galtinai balsuoti dėl šio pranešimo tiek iš mano pusės. Dėkoju. Dėkoju. EPP frakcijos e, vardu pasisakys ponas Degrandės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju ir pono pranešėjų už paaiškinimus, kuriais pasidalinę šiandieną ir dėkoju už e, jo pasirinkimą diskutuoti, dėkoju už tą jo teigiamą nusiteikimą. Na ir manau, kad e, bendradarbiausiai kitais, manau, galėsime pasiekti visiems primtino koncesisą. E, Pone pirmininkė, yra daug dalykų, kuriuos negalima buvo atsižvelgti pranešime. Tačiau manau, kad pakeitimo metu galėsime atsižvelgti daugiau dalykų. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad agentūrą EMSA įvertiname teigiamą kaip po tokią e, ir laikin bėgant čia agentūra e, įgavo gerą reputaciją nes jos darbui puikiai vadovaujama e, ir ši agentūra yra papildoma vertė valstybėms narėms. Ir agentūra e, turi gerą reputaciją dėl to, kad ji nėra vien tik tais e, administracinė, biurokratinė priemonė ir agentūra turi papildomų užduočių, kurias jie puikiai vykdo. Taigi, geras valdymas agentūroje remiasi trims principais. E, agentūra visuomet atsižvelgdavo į valstybių narių ir komisijos e, prašymus ir veikia atitinkamai. Antra, jį tinkamai gyvenina komisijos sprendimus. Ir trečia, jai e, taikoma parlamentinė kontrolė. Ir naudodamasis progą, ponė pirmininkė, manau, kad nebūtų prarastos šios vertybės. Kila pavojus. Uh, kad e, galbūt EMSA, pakinta savo prestižu, bandys e, veikti nepriklausomai, tapti autonomiškai. Ir mano manimu, tai yra pavojus. E, manau, kad remintis tais principais reikia vertinti tam tikrus dalykus. Pirmiausia, reikia užtikrinti pusiausvyrą valdyboje, kur yra valstybių narių atstovų ir yra ir komisijos atstovų. Apie tai kalbėjo ir ponas pranešėjas. Antra, E, reikia e, aiškiai parodyti, kad agentūra neturi mandato priimti sprendimus nepriklausomai ir jie atsižvelgia į valstybių narių ir komisijos prašymus ir nurodymus. Na ir gali būti, kad vyks darimas dėl šios agentūros tarp valstybių narių ir komisijos ir reikia pasiaiškinti. Tai aišku, krizės akivaizdoje valstybės narės e, bando taupyti ir nenori agentūrų, kurios neteikia papildomos vertės, apie tai kalbėjo ir pranešėjas. Tačiau kita vertus, aš tikrai manau, kad komisija yra teisi teikdama, kad e, negalima e, atiduoti valdžios iš savo rankų, valdymo iš savo rankų agentūros atveju, nes tuomet rezultatas būtų neaiškus. O šiuo metu, ko agentūros darbą galima veikti labai e, teigiamai ir aišku, bus pateikta pakeitimų dėl šio pranešimo, tačiau juose e, teigiamai vertinta agentūros veikla ir bandama suartinti skirtingas pozicijas. Na, aš suprantu, kad taryba tarsi priešinasi, tas priešinimasis kaip ir pagristas ir aš manau, manau, kad tai reikia aptarti, nes jeigu nepavyks susitarti, tai šios agentūros darbas bus paralyžu, paralyžuotas. Taigi aš manau, kad reikia komisijai teikti daugiau įgaliojimų, bandant tokiu būdu sukurti atasvarą tarybai e, ir reikia. Uh, įveikti tą paralyžių, nes Nes jeigu šiandien esi proeuropietis, tai reikia palaikyti komisiją, nes komisija turi galiojimų ir gali veikti ir padaryti teigiamų pokyčių. Taigi, e, mano manimu, e, tam tikri klausimai jau senai aptarti. Aš buvau pranešėjęs, kai buvo rengiamas visas reika e, reglamentas ir direktyva. Na ir manau, kad. Uh, negalima pavesti MC kontrolės tarybai. Taip, MC vykdo užduotis, kurias jai paveda komisija, tačiau komisija um, prarada, praranda savo kontrolės galimybės. Na ir. Pir... Na, aš. Aišku, čia kalbu apie dešimtos straipsnio taikymą. Todėl uh, yra būtina, kad e, reglamentų taikymas nebūtų atmestas kad reglamento taikymo kontrolė toliau atitiktų, atitektų komisijai, kuri turi išteklius ir politinę galę. Na ir komisija galėtų informuoti parlamentą ir tarybą apie tai, ar tai reglamento vykdymas atinka įgaliojus valdymas. Aš manau, kad pranešėjo pasiūlymas yra tinkamas, nes jis siūlo, kad komisija, taryba ir valstybės narės vienodai dalyvautų valdyme. Na, o mm, parlamentas kviestų e, direkt, valdybos atstovus, generalinį direktorių ir šis pateiktą ataskaitą. Na. Na, aišku, galvojant apie biudžetą, kad numatyti kaimininės šalės ir taršos pavojus, sutinku su tuo, ką siūlo pranešėjas, na ir galiausiai tarša atsirandanti dėl naftos grėžinių platformų. Na tai yra ta tema, dėl kurios nuomonės susiskiria. Na, siūlyčiau elgtis drąsiai ir nebijoti tų e, sunkumų, kurie atsiras, tarkim, dėl teisinio pagrindo nebuvimo. Na ir ir pačioje taryboje birželio 16 dieną buvo kalbėta apie tokias platformas ir aš visiškai pritariu tam, kas siūlo pranešėjas. Kaip sakė pranešėjas, e, to, jeigu bus išplėstas agentūros veiklos laukas, tai reikės papildomų biudžeto išteklių ir reikia nurodyti tarybai, kad reikia spręsti tam tikrus klausimus ir jų nesibaidyti. Na ir aš manau, kad e, galėsiu tai dar aptarti su pranešėju ir, pas, ir suformuluosiu konkrečių e, pakeitimų, kurie mums padės pasiekti bendrą sutarimą. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju, ponė pranešėjau. Dėkui, toliau ponė Bilbao, Aldė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti ir padėkoti ponui Fleckensteinui už jo pranešimą. Na ir mes dirbame šiandien tam, kad pasiektume starimą, na, bendrais bruožais tariant. Aš taip pat sutinku su visuo tuo, ką jau siūlė pranešėjas, nenoriu diskutuoti, e, pakartoti tų diskusijų, kuriuose vyko kitose komitetuose, taigi apsiribuosi tuo, kad pasakysiu, jog bendrais bruožais tariant, mes pritarėme tam, kad reikia išplėsti EMS įgaliojimas Na, o antra, dėl to, kad būtų suderinamumas tarp įvairių parlamento sprendimų dėl įvairių iniciatyvų. Pavyzdžiui, Grandis Pasqual, ponas Grandis Pasqual kalbėjo apie savo pranešimą, bet taip pat atkreipsidėmės ir pono Kolio pranešimą, ir ponas Estres pranešimą, ponios Maisner pranešimą dėl integruotos jūrų politikos, o taip pat 2010 m. parlamento rezoliucijos. Taigi, norint užtikrinti suderinamumą, reikia reikia pasirūpinti, kad būtų dėrėtų šis pranešimas ir sprendimas dėl jo su kitais sprendimais. Na ir šis reglamentas yra skirtas tam, kad būtų sukurta tikra Europinė jūrų erdvė. Ir tai reiškia, kad sukūrus tokią erdvę mes galėsime daryti du dalykus. Pirma, veikti veiksmingai, kovojant su jūrų tarša, atsirandančia dėl laivybos, o taip pat manau, kad reikia be kitako atsižvelgti ir į dujų ir naftos grežinių platformas, nes jeigu rytoj kiltų problemų dėl naftos grežinių platformos, ką tuomet darysime? kokiu uh, įrankiu turėsime, kurie mus įgalinti veikti, kaip, kas turės visą tai koordinuoti, e, ar tai čia bus valstybės narės ir jų organai. Taigi, nelaukime kitos uh, panašios krizės tam, kad imtume ryštingai plėsti EMSOS uh, įgaliojimus. Todėl reikalinga Europinė jūrų erdvė tam, kad galėtume uh, veikti veiksmingiau, galėtume reaguoti į bet kokią krizę, kuri galėtų atsirasti bet kada. Ir manau, kad tokią erdvę galėsime su kurti tik tuomet, jeigu išplėsime agentūros veiklos įgaliojimus ir tuomet galėsime uh, palaikyti veiksmingesnius santykius ir su kaiminimis šalimis. Apie tai kalbėjo ir pranešės. Ir galvojant apie šerdvę, galvojant apie veiksmingumą, manau, kad reikia sukurti uh, jūrininkų um, mokymo centrų tinklą, mokyklų tinklą. Na ir viena asociacija. Um, ir kai kurios netgi ir valstybės narės nurodė, jog jie būkštauja dėl to, jog Europinės mokyklos koncepcija e, e, iš karto identifikuojama su e, tinklu, bet aš manau, kad toks tinklas, mokyklų tinklas reiš harmonizavimą ir tokiu būdu ten paruošti jūrininkai ir specialistai e, veiks pagal nustatytus standartus ir valstybės narės tokiu būdu galės veiksmingiau kovoti su tarša. Taigi aš manau, kad reikia išplėsti galiojimus, įtraukiant ir platformas, reikia didinti veiksmingumą. E, na ir sutinku, kad reikia sukurti ir mokyklų tinklą. Sutinku su tuo, taip pat sutinku ir su tuo, ką sakė pranešėjas, jog reikia palaukti komisijos rengiamos ataskaitos tam, kad galėtume priimti galutinį sprendimą. Na, krizės akivaizdoje ir biudžeto problema akivaizdoje ir beje, tai nėra neturėtume baidytis iniciatyvų. Tai yra argumentas, kurį dažnai panaudoja uh, taryba, bet tam turėtume pasipriešinti, turėtume nesibaiminti ir ženkime prieki tam, kad europinių lygių turėtume atsakymų. Na, kai kalba eina apie valdymą, tai aš manau, kaip kad siūlė ir pranešėjas, e, lyginant su kitais veikėjais, e, komisija turėtų turėti suderintą poziciją, stiprią poziciją. Na, taryba norėtų, kad jos pozicija būtų stipresnė. Būtent mes su to nesutinkame ir mūsų frakcija pateiks atitinkamų pakeitimų. Dėkoju. Dėkoju. Toliau ponas Vandalen. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš manau, kad visi esantis šioje salėje ar stebintis mūsų posėdį per internetą yra susirūpinę dėl šios Europos jūrų saugumo agentūros veiklos, tiek dėl mandato, tiek ir dėl jos biudžeto. EMSA iš tiesų yra padariusi nemažai teigiamų, nemažai pozityvių dalykų per praėjusius metus. Ir bendra padėtis e, jūrose e, taip pat pagerėjo dėl EMSA pastangų. EMSA veikia kaip priežiūros institucija, žiūrėdama, kad kiti tinkamai veiktų. EMSA atlieka inspekcijas, patikrinimus, bet tai nėra ir, ir tas, mm, tas priežiūros vaidmuo. Yra svarbus, bet EMSA neturėtų uh, perimti šito vaidmens iš kitų institucijų, kurios už tai yra atsakingos. EMSA turi e, savo funkcijas, jinai turėtų veikti kaip koordinatorė. Tas pats galioja ir Paryžiaus susitarimui. Ir Paryžiaus susitarimo protokolo sekretoriatas puikiai dirba Taigi, e, ar nėra taip, ar nėra pavojaus, kad EMSA viršyje savo mandatą? Taigi, EMSA neturėtų pati daryti patikrinimų. E, kalbant apie vidaus vandenis, tai jau yra nacionalinės atitinkamos institucijos, kurios užsima sertifikavimu. E, sertifikavimu. O kalbant apie klasifikacinės bendrovės ir laivybai, ir e, kiek tai liečia vidaus vandenis. Nemanau, kad EMSA turėtų užsimti tokių e, klasifikavimo bendrovių tikrinimo ar priežiūrą. Taigi, mes gan kritiškai žiūrime į tai, ką e, veikia EMSA. Manyčiau, kad mm, kaip ir išskysta jos veikla, o to neturėtų būti ponas Taylor. Dėkui, ponė pirmininkė. Mes iš principo pritarėme pranešimui ir pono uh, Fleckensteino pozicijai. Uh, tas uh, pranešimas yra labai išsamus ir manau, kad iš tiesų dabar pats laikas peržiūrėti EMSA įgaliojimus ir juos ko gero išplėsti. Bet turime užtikrinti, kad EMSA nedubliuotų kitų agentūrų darbo. Taip pat turime užtikrinti, kad būtų tinkamas finansavimas, kad EMSA galėtų vykdyti tas funkcijas, kurios jai numatytos. Pritarėme, kad, e, pritarėme tam, kad komisija turėtų išnagrinėti E, partnerystės galimybės tarp skirtingų agentūrų prieš apsispręsdama, mm, kokie turėtų būti prioritetai, kalbant apie jūrų saugumą. Pirmiausia, tai labai svarbu išsaugoti švarės jūras ir pakrantės. Ir reikia sustiprinti pastangas kovojant su uh, arba šalinant naftos išsileimus. E, e, taip pat laivų gelbėjimas ir apsauga arba taršos apsauga yra labai svarbios sritis šiuo aspektu. Mes galvojame apie pakeitimus, kuriuos pateiksime šiam pranešimui. Dėkui toliau ponas Kūn. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ich Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui, šešėliams pranešėjams už atliktą darbą. Yra labai svarbu svarstyti šią temą, juolap, kad e, laivyba ES per atmosius dešimt metų jos teritorinėse vandenyse padidės maždaug 20 procentų, todėl turime atkreipti dėmesį į skirtingą mūsų jūrų naudojimo paskirtį, jau buvo minėta. Keltas klausimas, kas atsitiktų, jeigu įvyktų nelmingas atsitikimas naftos gavybos platformoje arba jūros, atvira jūroje įrengtoje vėjo jėgainėje, įvairiose jūrose, Šiaurės, e, Baltijos jūroje, kitur. Nu, kad e, nelaimių, avarijų likvidavimo komandos turi koordinuoti savo veiksmus tarpusavyje. Reikia pirmiausiai užtikrinti, kad uh, ES teritorinėse vandenise plaukiantis laivai atitiktų atitinkamus techninius reikalavimus, tas jau yra atliekama per patikras jūro uostose, tačiau taip pat turime koordinuoti techninius veiksmus. Kyla klausimas, kaip esame strategiškai pasirengę išspręsti šios iššūkius per būsimuosius dešimt metų. Visuomet kalbame apie strategiją Europa 2020 ir jis susijusi ne tik su aplinkosaugos aspektais arba CO2 kiekio mažinimu, tačiau taip pat ir su e, laivybos saugumo užtikrinimu. Pavyzdžiui, Bosforo sąsiauryje ir Baltijos jūroje dažnai e, laivai patenka į įvairiaus, įvairiaus pobūdžio sudėtingas padėtis, kilo klausimas, kaip veikia radarų sistema, kaip veikia lotsmanų teikiamos e, paslaugos ar e, pasitelkus galilėjo sistemą galima būtų naudotis palidovinio saugumo sistema. Tik šios klausimus norėjau iškelti, nes jie yra labai svarbus. Turizmas e, mūsų pakrantėse yra e, labai svarbi ūkio šaka ir mes negalime savo leisti, kad įvyktų kokia nors plataus masto nelaimė, todėl, todėl turime imtis e, prevencinių veiksmų. Ačiū pirmininkė. Pirmininkas, prieš suteikdama žodį poniai Maisne, noriu pasveikinti iš Žemutinės Saksonijos atvykusią lankytojų grupę. Tikiuosi, kad jums patiks viešnagė Europos parlamente. Dabar, ponė Maisner, galite savo lankytojams tarti žodį. Ačiū pirmininkė, aš net nepastebėjau, kad mano lankytojai atvyko į posėdį. Norėčiau padėkoti ponui Fleckensteinui už parengtą pranešimą. Norėčiau pasisakyti trimis aspektais. Pirmasis yra susijęs su jūrų tarša. Ne tik iš laivų, tačiau taip pat ir įvairių naftos gavybos platformų. Visiškai akivaizdu, kad turime skirti deramą dėmesį ekosistemoms. Pastaraisiais metais rengiau savo pranešimą dėl jūrų ekosistemų apsaugos, apie kurį minėjo ponė Bilbao. Apie tai minėjau, žemėje yra 70 procentų vandens ir 30 procentų tik tai sausumos, todėl turime taikomą sausumai priemonės taikyti ir jūrose. Kalbant apie jūrininkų profesinį rengimą, ponė Pandalinai, aš supratau, kad EMSA neturėtų šios funkcijos prisiimti, tačiau ji galėtų pateikti tam tikrus pasiūlymus, tam tikras idėjas, kaip jūrininkai turėtų būti rengiami ir tą sistemą tikrai galima gerinti, manau visi tam pritarime. Paskutinis aspektas, kurį norėjau paminėti, susijęs su jūrų, Europos jūrų pakrančių apsauga. Parlamentas jau kurį laiką reikalauja atlikti poveikio įvertinimą komisija tuo tarpu nieko nesijima. Aš MG pranešime apie tai taip pat minėjau, tačiau kol kas veiksmų šioje srityje nesijimama. Todėl yra labai gerai, kad ponas Fleckensteinas taip pat atitinkamą reikalavimą primena. Ačiū. Dėkui, ponė Foster dabar. Like to... Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau pritarti kai kuriem dalykam, kuriuos paminėjo ponas Vandalen ir kiti kolegos. Bet taip pat noriu pasakyti, kad agentūra e, atliko nemažai gerų dalykų ir e, saugumo standartai ir tas darbas, kurį jinai vykdo, tikrai verti dėmesio, iniciatyvos yra pozityvios ir aišku, reikia pažiūrėti, kad agentūros darbas nesidubliuotų. Bet bendradarbiavimas su kitomis organizacijomis vyko iki šiol pakankamai sklandžiai. Aišku, mūsų frakcija taip pat pabrėžė pozityvumą agentūros darbe. Mes pritartume penktam pakeitimui. E, dėl krovinių gabenimo jūrą, bet mums dar kyla tam tikrų problemų arba tam tikro rūpeščio, tai yra dėl biudžeto didinimo, trečiasis priedas, e, trečiasis pakeitimas. Nes per paskutiniuosius tris ar keturis metus EMSA skirtos lėšos visai neblogai augo ir turint galvoje įtemptą finansinę situaciją ir Tai, kad lėšų reikia ir kitoms sritims, tai ką žin, ar mes galime kalbėti apie dar papildomų naujų lėšų skirimą šiai agentūrai. Kita nerima e, keliantis rytis yra 8 ir 29 pakeitimai, tai yra Europos pasienių e, bendra pakrančių apsauga, bendra pakrančių apsauga, Jeigu pažiūrėsime į tai, ką daro Frontex, e, tai iš dalies šios sritis šiek tiek dubliuojasi, o pakrančių apsauga gali būti ir, ir civilinio pobūdžio, ir karinio pobūdžio. Ir nelabai aišku iš tiesų, ar Europos jūrų saugumo agentūrai reiktų užsimti e, pakrančių apsaugą dabar EMSAS vaidmuo tyriant jūrų taršos iš platformų, mm, jūrų taršą iš, iš platformų. Manyčiau, kad komisijos pozicija yra tinkama ir aš tikrai nemanau, kad agentūra turi šiam darbui tinkamą patirtį, reikiamą patirtį. Taigi, mes norime padėkoti pranešėjui už nemažą darbą. Ir nors e, yra dalykų, kuriem nepritarėme, bet manau, kad e, dėl to, kaip toliau agentūra turėtų veikti, iš esmės yra e, bendras sutarimas. O kalbant apie naftos e, pramonę Europoje, aš manau, kad jinai pakankamai gerai veikia ir pakankamai rimtai yra reglamentuojama. Dėkui, pirmininkė. Ponas Kūtsakos. Dėkui, ponė pirmininkė. Labai kruopščiai perskaičiau šį pranešimą dėl Europos jūrų saugumo agentūros. Pirmiausia, bendro pobūdžio komentaras. Manau, kad EMSA e, labai pozityviai prisidėjo savo veiklą e, prie ES pastangų, e, kad būtų gyvendinta tinkama jūrų transporto politika. Ir EMSA kaip koordinatorė suvaidino Mm, puikų vaidmenį. Todėl mums labai svarbu pasižiūrėti, kaip toliau pagilinti ir pagerinti EMSOS funkcijas. Yra sričių, kuriuose dar EMSA galėtų tobulinti savo veiklą. Kai prasideda diskusijos apie galimą mandato išplėtimą, reikėtų labai kruopšiai apgalvoti tai, ką siūlome. Mes nenorime, kad EMSA transformuotųsi e, į klasifikacinę ar mokymo įstaigą, ar į pakrančio apsaugos tarnybą. Taigi turime mm, pagalvoti, ko siekiame, kad iš Emsos neatimtume jos pagrindinių funkcijų. Remkime jau tuo, ką Emsa daro ir ką daro gerai ir bandykime toliau tobulinti jos veiklą. Manyčiau, kad tik taip mums pavyks e, gauti didžiausią pridedamą vertę iš šios agentūros darbo. Ir esu parengęs e, pateikti atitinkamų pakeitimų. Toliau žodis komisijai. Much, uh, Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui ir komiteto nariams. Ir noriu pasakyti, kad visi komentarai buvo labai pozityvus. Mus labai tenkina tas darbas, kuriems atlieka ir valstybėm nariam, valstybėm nariam ir komisijai ir taip pat, kad jinai tikrina, ar tinkamai įgyvendinami visi teisės aktai susiję su jūrų saugumu. Kaip ir minėjo, šiandien kalbėję turėtume pasižiūrėti, kaip galima pagerinti EMSA darbą ir taip pat turime pasižiūrėti, kokius papildomus uždavinius e, jinai galėtų atlikti, turint aišku galvoje, E, nelengvą finansinę situaciją. Norėčiau padėkoti ne tik pranešėjui, bet ir kitiems nariams, kad jie supranta, kad labai reikia pasinaudoti, maksimaliai pasinaudoti EMSO žiniomis, EMSOS patirtimi, e, vykdant jūrų saugumo ir jūrų transporto politiką. Jei kalbėsime apie EMSA mandato išplėtimą, tai taip, jos atsakomybės turėtų būti išplėstos, bet apie tai reikia pagalvoti uh, labai nuosekliai uh, bendros Europos jūrų, erdvės, uh, navigacinių sistemų, suderinamumo, klasifikacinių bendrovių. Uh, visa šita veikla, mm, kurią galbūt galėtų užsimti e, EMSA, e, remtusi dabar turimais ištekliais ir labai nedideliais papildomais ištekliais. Planuojame tik maždaug 5 procentų e, išaugimą EMSOS išteklių, 5 procentų darbuotojų išaugimą. Manau, kad tai leistų uh, atlikti jai numatytus uždavinius. Taip mes turime išlaikyti pusiausvirą. Norėčiau priminti, kad pradinis tekstas iki plėtros, e, kuris buvo patvirtintas parlamente ir taryboje, numatė, kad komisijos balsų skaičius EMS administracinėje valdyboje išauktų iki, bent jau iki 20 procentų. Bet aišku, kad kalbant apie EMSA, mums labai svarbu, kad tai pirmiausia būtų Europos jūrų saugumo agentūra. Ir kai mes norime išplėsti jos veiklą, kad jinai apimtų ir platformų jūroje, uh, priežiūra. Tai į tą turėtume žiūrėti gan atsargiai, nes tai taip pat yra susiję ir su tais ištekliais, kuriuos turime. Jei kažkas atsitinka ir užteršiama jūra, o šiuo metu daugelis naplos platformų yra šiaurės jūroje, Europos šiaurinėje dalyje. Ir EMSA e, laivų skaičius mm, skirtas kovoti su tarša, didžiausias yra šiaurės e, jūroje, bet ir aišku ir pietinėse jūrose. Taigi e, reikia pasižiūrėti, kaip galima su turimais ištekliais e, susidoroti su jūros tarša. Bet ar EMSA turėtų tikrinti naftos platformas? Taip jinai turėtų e, bandyti mm, kovoti su ta e, tarša ir iš e, naftos platformų, bet tikrinti naftos platformas, tą mes neturime atitinkamų teisės aktų. kai siunčiame EMSA į, e, tikrinti klasifikacinių bendrovių veiklos ar mokymo įstaigų bendro, veiklos, tai EMSA tą gali daryti, nes yra atitinkami teisės aktai leidžiantis jai tą daryti, bet kalbant apie naftos platformų tikrinimus, atitinkamų teisės aktų leidžiančių EMSA užsimti tokią veiklą kol kas nėra. Kai kurie iš jūsų minėjo, kaip svarbu koordinuoti įvairių agentūrų darbą. Čia kalbama apie jūrų taršą. Mes kalbame apie jūrų, e, jūrų taršą, kurią sukelia laivai, nes yra dar ir jūrų tauš, e, taršos agentūra, kuri užsima mm, kitokią, e, kitokio pobūdžio jūrų taršą. Taigi, Vienintelis klausimas, dėl kurio esame šiek tiek skeptiškai nusiteikę, tai e, išplėsti EMSA vaidmenį, kad jinai užsimtų ne tik laivybos e, priežiūrą, bet ir naftų platformomis. Pakrančių apsauga. Jau šiandien EMSA turi tam tikrą koordinuojantį vaidmenį. Trečiasis jūrų paketas tai yra jūrų e, laivų e, stebėsena, e, jūrų laivybos stebėsena. Čia EMSA tam tikrą prasme atlieka valstybių narių pastangų koordinavimą. Esame uh, E, užsakė atitinkamą studiją, bet jos rezultatai buvo net, mūsų netenkino. Ir dabar planuojame e, naują studiją šioje srityje. Kalbant apie patikrinimus, reikia atskirti patikrinimus nuo vertinimų. EMSA yra ta įstaiga, kurią valstybės narės ir komisija naudoja trečiųjų šalių mm, sistemų tikrinimui. ir turėtume tą išlaikyti. Pranešėjas taip pat e, yra tos pačios nuomonės. Mes manome, kad taryba e, iš pradžių, kuri iš pradžių turėjo labai neigiamą požiūrį į mūsų pasiūlymą, dabar to neigiamo požiūrio vis daugiau atsisako. Ir mes tikimės, kad galbūt net per pirmąjį e, svarstymą pavyks sutarti, jei sutiksime, mm, jei taryba sutiks kai kuriuos dalykus pakeisti. Pavyzdžiui, jau pirmajame tekste buvo numatyta, kad valstybės narės turi paremti, e, padėti agentūrai, kai jinai jas tikrina šis e, dalykas dingo iš teksto. Ir keista, nes valstybės narės jau aštuonerius metus bendradarbiauja su EMSA ir tikrai padeda EMSA inspektoriams. Kitas klausimas. Moksliniai tyrimai ir plėtra. Reikia, kad agentūra nevadovautų tyrimams, bet bent jau nuspręstų, kokioje srityje tie tyrimai, tie moksliniai tyrimai yra reikalingi. Ir kad būtų galima atitinkamai tada priimti mm, atitinkamus teisės aktus. Taigi EMSA vaidmo būtų padedamasis. Šios nuostatos taip pat dingo iš teksto ir mes bandysime jas vėl gražinti ir nemanau, kad tai sukels didelių problemų agentūros užduočių e, išplėtimas. Yra nemažai apsauginių nuostatų, nemažai saugiklių, e, kurie yra gan biurokratiniai ir norėtume, kad mm, galėtume efektyviau panaudoti MSA išteklius, siekdami e, užtikrinti geresnį jūrų saugumą. Manyčiau, kad kartu su pranešėjais Mm, mes patobulinsime tekstą ir po balsavimo spalio mėnesį e, kartu su e, šalimi pirmininkaujančia Europos Sąjungos taryboje e, pabandysime siekti, stumti šį reikalą į priekį, kad per šešis ateinančius mėnesius būtų pasiektas sutarimas, taigi laukiame pakeitimų ir tikimės, kad šis pasiūlymas bus patvirtintas e, kuo galima greičiau. Dėkoju, mes tikrai pasilyžę dirbti labai greitai, e, labai sparčiai, taip pat ir su pirmininkaujančiomis šalimis ir jei pirmininkaujantį šalis būtų pozityviau nusiteikusi parlamento atžvilgių, tai, tai būtų visiems naudinga. jei pirmininkaujanti šalis sako, kad mm, pirmininkaujanti šalis mm, siekdama e, patvirtinimo per pirmąjį skaitimą turi suprasti, kad dažniausia problemos nebūtinai eina iš parlamento, o iš tarybos. Pone pirmininkė, bet trumpai, pone Fandalė, norėčiau grįžti prie jūsų vieno uh, paminėto dalyko. <clears throat> Pakrančio apsaugos tarnybos vykdo patikrą kontrolę uostose, tai jau vyksta. Klausimas yra, ar EMSA negalėtų geriau koordinuoti šių procesų ir e, geriau išspręsti esamus klausimus, užtikrin, esamas problemas užtikrinti atitinkamą sąveiką tarp valstybių narių. Tik tai teigiamai atsakant į šį klausimą, būtų prasminga tokį pasiūlymą įgyveninti. Dėl to visi sutarėme sukurti dirbtinai papildomą veiklą. Niekas nesiekia, aš taip pat ne. Taip pat reikėtų išsameu panagrinėti skirtumą tarp veiklos ir tarp konsultacijų. Savame suprantama, kad EMSA ateityje neturėtų uh, vadovauti tam tikroms jūrininkų rengimo mokykloms, tačiau remdamasi savo patartimi galėtų konsultuoti valstybės narės ir e, komisiją jūrininkų rengimo klausimais. <clears throat> Dėl Blue Belt projekto, Melinosios juostos projekto mes Norime čia papildomų kompetencijų MC suteikti, tačiau taryba gruodžio 10 dieną yra pareiškusi, kad šį projektą įgyvendinant MC turėtų dalyvauti. Savame suprantama, kada nors bus užduotas klausimas, ar tam neprireiks papildomų lėšų ir kaip galima apskaitai gyveninti mūsų uh, pasiūlymus ir valstybės narėse, valstybės narės galės pasinaudoti e, šios e, sąveikos rezultatais. Aš e, noriu pasakyti, kad siūlome ne betodariškai išplėsti EMSOS įgaliojimus, tik tai labai tikslingai juos padidinti. Mes tačiau nesiekime <clears throat> kiekvienais metais arba kas antrais metais čia vėl susitikti ir iš naujo svarstyti EMSOS veiklos perspektyvų. Manau, kad komisijos pozicija šio klausimo yra labai svarbi, nes priešingų atveju negalėsime pradėti darybų su taryba. Aš tikiuosi iš tarybos ir pirmininkaujančios būsimos pirmininkės Lenkijos pakankamai daug po pirmųjų neformaliųjų susitikimų ir pokalbių, todėl tikiuosi, kad kai kurie čia mūsų svarstami pasiūlymai galės būti įgyveninti. Pirmingas, ačiū ponai Fleckenstein, noriu tik tai priminti, kad pakeitimų teikimo terminas baigėsi birželio 29 dieną, spalio mėnesį dėl šio prašymo bus balsuojama komitete, o plenarinėje sesijoje numatyta svarstyti šį pranešimą lakučio mėnesį. Toks yra mūsų <clears throat> tvarkaraštis, pirma svarbi data pakeitimų teik, teikimo terminas, kuris baigėsi birželio 29 dieną. Ačiū visiems. Baigiame svarstyti e, šio ryto darbo tvarkį ir sustiksime 3 valandą po pietų. Ačiū.